Vėlyvą valandą yra labai svarbi, kadangi mes iš tikrųjų kalbėjome apie tai, kaip galima būtų užkirsti kelią neteisėtam atliekų išvežimui. Dėkoju. Film. Dėkoju, ponė komisarė. Dėkoju visiems, kurie iki vidurnakčio ištvėrė. Taigi parlamento diskusijos yra baigtos, kitas posėdis vyks rytoj, gegužės 11 dieną nuo 11 iki 13 valandos, nuo 15 iki vėlesnės valandos. Darbo atvarkė yra patvirtintas, jie galite susipažinti Europos parlamento posėdžių, posėdis baigtas, linkiu visiems labos nakties.